tarybos narę Violetą Bulc, kuri atsakinga už transportą. Taigi kitas darbo atvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas dėl būsimo aviacijos dokumentų rinkinio. Naturalmente, diamo la parola subito. Be jokios abejonės aš iškart suteiksiu žodį komisijos nariai, o po to pradėsime diskusijas. Taigi prašau, ponė. Ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pradžioje norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes galime aptarti būsimą aviacijos strategiją Europoje. Aš tikrai labai sveikinu jūsų parodytą susidomėjimą šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad mūsų nuomonės ir vertinimai atsispindi ir yra įtraukiami įvairiais aspektais. Kaip žinote, aviacija yra labai svarbus ekonominio augimo variklis, darbo vietos, priekyba, mobilumas. Dėl to stipri, konkurencinga aviacija Europoje ir suvaidina labai svarbu vaidmenį ES ekonomikoje siekiant pagrindinių Europos komisijos užsibrieštų prioritetų įgyvendinimo. Europa ir toliau turi išlaikyti lyderės vaidmenį savo piliečių ir verslo interesų skatinama. Komisija sveikina paramą, kurią išsakėte rezoliucijos projekte ir tai, kad jūs akcentuojate aeronautikos pramonę kaip labai svarbu darbo vietų kūrimo ir augimo variklį ir kaip svarbu elementą siekiant užtikrinti konkurencingą ir tvaro aviacijos sektorių. Mes visiškai jums pritarėme, kad reikalinga ilgalaikė strategija Europos aviacijos sektoriuje dėl to, būsimos komisijos iniciatyvos dėl aviacijos strategijos Europai, kurios bus patvirtintos gruodžio antrąją dieną, yra kaip mūsų indėlis bandant formuoti Europos aviacijos sistemos ateitį nuosekliai ir holistiškai. Kalbant apie konkrečius reikalavimus ir turint omenyje, kad darbas vis dar vyksta, norėčiau dabar trumpai pakomentuoti keletą dalykų. Pirmiausia, pasaulinė perspektyva. Pasaulinė aviacijos rinka keičiasi ir yra performuojama, tačiau mes neturėtumėme to bijoti. Mes turėtumėme įsitraukti į tą darbą ir suvaidinti čia svarbu vaidmenį, formuojant šią, šį naują pasaulį. Šiame kontekste aš sutinku su jumis, kad būtina, jog Europos aviacija turėtų tinkamas priemonės konkuruoti su stipriais veikėjais pasaulio rinkoje. Mes susidurėme su nauja negailestinga konkurencija iš tokių regionų kaip Azija ir Artimiai rytai. Aš ką tik sugrįžau iš Artimų rytų šiandieną ir galiu tik tai patvirtinti tą teiginį. Siekdami ambicingos išorės aviacijos politikos, mes ES galėtumėme daug prisidėti dėrėdamėsi dėl transporto susitarimų su pagrindiniais pagrindinėmis trečiosiamis šalimis, ypač kalbant apie rinkos prieigą, kuri būtų pagrįsta tam, tikrais, tam tikromis taisyklėmis, kur skatinamos ES vertybės ir standartai, kur yra numatomos abipusiai naudingos galimybės ir užkertamas kelias iškraipimams. Taigi aš pritariu tam, kad reikalingos priemonės, kuri, kuriomis veiksmingai būtų galima spręsti iškraipančią rinką ekonomi, e, konkurenciją, dėl to Komisija dabar svarsto naujas priemonės, kaip būtų galima kovoti su, su nesažininga komercinė praktika, kurios laikosi tre, trečių, trečių šalių subjektai. Antras dalykas – vidaus rinka. Iš vidaus rinkos perspektyvos mes matome, kad kai kurios oro bendrovės ir toliau susiduria su problemomis, kitos oro bendrovės e, gyvena visai neblogai. Panašiai yra ir su stambiais oro uostais, kurie e, gauna pelno, o maži oro uostai vos išgyvena. Taigi, Nepaisant to, kad pramonės rezultatai neblogi, lyginant su kitais pasaulio regionais, bendrai finansiniai rezultatai dėja yra labai mišrus. Esant tokiai situacijai, mes labai atidžiai vertinome ES taisyklės ir manome, kad reikalingi tolesni patobulinimai tam, kad sektoris būtų veiksmingesnis, užtikrintų stabilumą investuotojams, ragintų naujas inovacijas, mokslinius tyrimus, techninius sprendimus ir užtikrintų saugumą saugumą, kuris turėtų būti paties aukščiausio dabartinio lygio. Trečias dalykas. EASA agentūra. Aš manau, kad pasiūlymas dėl EASUS reglamento peržiūros leis EASA ir toliau tęsti gerą darbą, prisitaikant prie naujų piliečių poreikių, pra, taip pat reguliuotojų ir pramonės poreikių. Pagrindinis tikslas bus numatyti naujus mechanizmus tam, kad būtų užtikrinama veiksmingesnė saugumo priežiūra ir kad būtų rizika pagristi proporcingai ir veiklos rezultatais pride, e, pagristi, pagristos taisyklės numatytos. Tam reikalingas bazinis teisinis pagrindas, kad vienodai būtų plėtojamos įvairios veiklos e, Europoje, kad jos būtų pridarintos prie rizikos. Taigi sveikinu e, parlamento pranešimą dėl nepilotuojamų lėktuvų. Toliau socialiniai klausimai. Yra daug socialinių klausimų, kuriuos reikia išspręsti, kad užtikrintas uh, būtų ekonominis konkurencingas aviacijos augimas. Mes turime užtikrinti lyderystę aviacijos rytyje per aukštai išsilavinus, labai išsilavinusią, kvalifikuotą, patyrusią darbo jėgą. Tuo pat metu naujos, nauji verslo užimtumo modeliai irgi turi atsirasti ir poveikis užimtumui irgi turi būti įvertintas. Veiksmingas nuoseklus socialinis dialogas dėl to ir yra labai svarbus šioje srityje. Dar vienas dalykas – patobulinimai ir inovacijos. Mes džiaugiamės, kad jūs akcentuojate, jog svarbu įgyvendinti bendro Europos dangaus SES 2 e iniciatyvą. Tai yra labai svarbu modernizuojant oros rautų valdymą ir užtikrinant geresnį, geresnę saugumo priežiūrą, kalbant apie navigacijos paslaugas. Taip pat tokiu būdu galima geriau padidinti pajėgumus ir užtikrinti geresnį aplinkosauginį, geresnius aplinkosauginius rezultatus, mažinti vėlavimą ir, ir kitus dalykus. Kalbant apie Cezar, mes dabar turime nuoseklų projektą, kuris pagristas tvirtų teisinių pagrindų, ten yra novatoriškos partnerystės, tam paremta tam tikromis iniciatyvomis ir kalbam apie novatoriškus eismo valdymo metodus. Taigi mes pritarėme tam, kad reikia Cezar įgyvendinti kuo galima greičiau. Ir dėl šios priežasties galiu tik tai pritarti tam, kad ką jūs minite dėl teisėkuros aviacijos aktų, kurie vis dar nėra priimti dėl bendro dangaus, du plus, keleivių teisų ir panašiai. Jūsų politinė parama yra labai būtina. Dar viena tema - aplinkosauga. Mes turime įvertinti besiplečiančios sektoriaus poveikį aplinkai ir aš esu įsitikinusi, kad inovacijos techniniai sprendimai leis sumažinti aviacijos CO2 emisijas. Aš pati tą mačiau Paryžiaus ir Dubajaus oro šou, nes tikrai technologijos yra ir galima jomis pasinaudoti. Tuo pat metu ES turi tvirtas reguliavimo priemonės mažinant CO2 emisijas. ICAO turi suvaidinti čia labai svarbų vaidmenį siekiant pasaulinio sprendimo. Ir mes padarysime viską, kad to pasiektume. Aš manau, kad dirbdami kartu mes gal... užtikrinsime stiprų aviacijos sektorių Europoje ir aš tikrai laukiu jūsų nuomonės apie tai. Dėkoju. Grazie, grazie alla komisarija Violeta Bulc. Dėkuoju komisijos narį Bulc ir dabar diskusijos. Visų pirma, politinių frakcijų vardu, panas Marinesku, EPP frakcijos vardu dviem minutėm. Šedinte, damna komisar. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, ponios ir ponai, kaip komisarė pasakė, ši transporto rūšis yra nepaprastai svarbi mūsų judumui, darbo vietų kūrimui, ekonomikos raidai. Negali įsivaizduoti, kas būtų, jei neturėtumėm tokios transporto rūšis e, šiandien. Uh, Mm, kai tik tai a, organizuojamas koks streikas, mes iš karto pamatome, kokias problemas tai sukurtų, a, jei neturėtumėm tokio transporto. Taigi reikia galvoti apie a, oro uostų infrastruktūrą, apie regioninius oro uostus, nau, naujovišką infrastruktūrą, a, nes oro uostams to reikia. reikia. Toliau avialinijos oro kompanijos turi dalyvauti tinkamojo konkurencijoje, turi užtikrinti tinkamą konkurencinę aplinką. Tad reikia nepamiršti, kas yra pagrindiniai pasaulio regionai, su kuriais reikia konkuruoti ir reikia siekti, kad jie laikytųsi europinių standartų. Labai svarbu, kad būtų pradėta tos darybos su Persų įlankos valstybėmis, kad būtų um, įgaliojimai patvirtinti toms daryboms. Taip pat galime kalbėti ir apie bendro Europos dangaus 2 plus etapą, galime kalbėti apie naują um, architektūrą, naują struktūrą um, oro erdvės. Mm, kol kas dabar yra prarandama daug, ir daug laiko, ir daug pinigų. Tad mums reikia pasikeitimų ir žinoma, Ir tarptautinių lygmenių e, mes turime paremti kao pastangas. Oro sektorius, kaip ir bet koks kitoks sektorius, neišgyventų be tų, kas naudoja jį, tai yra be keleivių. Norėčiau at paraginti pasinaudoti tuo, dėl ko mes balsavome visai neseniai parlamente dėl jūsų pasiūlyto oro paketo. Dien keliai. Mes ir tuk dviem minutėm socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiama kolegė komisarė. Kolegos, jūs paminėjote daug dalykų, kuriems galima pritarti 5,1 milijono užimtųjų šioje srityje įneša 360 milijardų eurų indėlį į ES biudžetą. Tačiau vis dėlto tarptautinėje konkurencijos kovoje, kovoje iškyl, išlieka problemų. Mes tikimės kai ko iš Europos komisijos pasiūlymo, žinodami, kad ES uh, oro bendrovė susiduria su nuožme konkurencija tarptautiniu mastu ir suvokime, kad uh, kai kurios uh, oro bendrovės Persų įlankoje ar Azijos valstybių oro mm, vežėjų bendrovės gauna investicijas, subsidijas iš savo valstybių biudžetų. Tačiau, turėdami visą tai omenyje, mes turime galvoti apie perspektyvą ir bendradarbiavimą lygiaverčiais pagrindais. 2004 metų 60 868 direktyva dabar galioja, o po to reikėtų per tarptautinę sutartis bandyti pasiekti tam tikrų susitarimų. Jūs sakėte, kad reikalingi motivuoti, gerai kvali, aukštai kvalifikuoti darbuotojai. Tačiau reikėtų priminti, kad yra ir tokių sutarčių, kurios verčia žmonės dirbti nepalankiomis sąlygomis. Todėl reikėtų pirmiausia atlikti namų darbus pas save, o po to jau galvoti apie tarptautinės sutartis. Foster, dvi minutės. Naturalmente del gruppo dei conservatori e riformisti. Yeah. Uh, Atsar frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų šio klausimų rengiant rezoliuciją. Aš sutelksiu dėmesį į jos turinį. Aišku, yra sudėtos pastangos sutelkti frakcijų pozicijas, tačiau yra trys pagrindinės rytis, kurių negalime paremti, nors bendrai remiame e, didžią dalį teksto. Visų pirma, septintas punktas, man atrodo, ne ES vaidmuo yra spręsti, kaip tarptautiniai vežėjai vykdo savo veiklą ir yra finansuojami, jeigu jie laikosi savo oro paslaugų sutarimo. Tarptautinės atsižvelgiant į mūsų tarptautinius pareigojimus, čia mes neturime kištis, nes tai gali pakengti ES įvaizdžiui ir taip pat mūsų sektoriui, mūsų verslui. Toliau, dėl darbo atvarkės mes pabrėžėme, kad aviacijos sektorius, kuris auga, kuris pritraukia tikrai aukštų įgūdžių, aukštos kvalifikacijos motivuotus darbuotojus ir dabartiniai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, standartų, praktikų, um, tie įstatymai, taip pat ir dėl kolektyvinio dėrėjimuose turi būti išlaikyti. Tačiau papildomi punktai yra pernelyg griežti, pernelyg griežtos nuostos dėl, pavyzdžiui, darbo sutarčių, darbo buvimo, buveinės vietos. Tai yra nacionaliniai ES užimt tumo teisės aktai, kurios komitetas nenagrinėja. Toliau e, JATOS vaidmuo IKAO. E, mes remiame, aišku, tai, kad reikia pripažinti JATą kaip tikrai labai efektyvę saugą užtikrinančią agentūrą, bet mes neturime remti vieno bendro ES balso šioje srityje. E, tiesiogiai valstybės pagal Čikago konvenciją yra prisijungusios prie IKAO, prie Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos, tad neturėtumėm atimti tos galimybės kiekviena valstybė turėti po atstovą. Ir galiausiai, pirmininkė, mes dėl to pateikėme ECR atskirą rezoliuciją, mes negalėsime paremti bendros rezoliucijos šiuo etapu dėl mano išvardytų priežasčių, tačiau labai dėkoju pranešėjui, mes lauksime komisarė jūsų tolesnių pasiūlymų gruodį. Per... Pone Meisner, Alde frakcijos vardu, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė komisarė už tą informaciją, kurią jūs pateikėte ir už jūsų įspūdžius Persų įlankos valstybėse. Iš tikrųjų, aviacija yra labai svarbi ekonomikos šaka, kadangi joje yra sukurta labai daug darbo vietų, todėl labai svarbu išsaugoti šitą ekonomikos sektorių. Reikia skatinti inovacijas pirmiausia ir aprūpinti šitą sektorių nauja, naujomis medžiagomis, e, naujomis technologijomis, kadangi Aš skaičiau, jog lėktuvai ateitie galės skraidyti savo pačių gaminamų kūrų. Svarbu, kad garso tarša būtų kuo mažesnė, reikalingi globalų sprendimai siekiant mažinti išmetamus taršalus ir žinoma, reikia skatinti konkurencingumą ne tik Persų įlankos valstybės, bet ir kitos valstybės apsunkina konkurencinę kovą ES bendrovėms, todėl reikia dėti daugiau pastangų. Buvo sakyta, kad reikėtų grįžti prieš prie 86. 868 direktyvos ir dar kartą patikrinti pagrindinius principus, Tačiau aš manyčiau, kad vienodai svarbu pamastyti ne tik tai apie oro transporto bendrovių maršrutus, bet taip pat grįžti prie oro uostų infrastruktūros, prie šios oro uostų mm, verslo srities ir pagalvoti, kaip jie galėtų pagerinti savo konkurencingumą. Žinoma, visą tai galima daryti e, aviacijos problemas sprendžiant, apie ją kalbama ir mūsų rezoliucijoje, tačiau kaip ten bebūtų, mums reikalingos patrauklios darbo vietos, aukšta kvalifikacija, tačiau ir keleiviai, ir įgulos turi keliauti ir dirbti palankiomis sąlygomis, reikalinga patikima palidovų informacija ir jeigu mes lėktuvus aprūpinsime naujomis sistemomis, kurios leistų uh, lėktuvų ekipažams keistis informaciją, tai mes turėtume pagalvoti ir apie bendrą saugią oro erdvę. Lopet, viena minutė, 30 sekundžių. Guo vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išryškinti socialinius aspektus kalbant apie aviacijos sektorių. Kai mes kalbame apie gamintojus, tai visada pelną, kuris dažnai siekiam pasiekiamas e, vykdant socialinį dempingą. O tai reiškia, kad yra mažinamos uh, saugos nuostatos. Ir, žinoma, pelnas pasiekiamas darbuotojų išnaudojimu arba tiesiog jiems tenkančia didesnė darbo ir mokesčių našta. Taigi reikalingi, reikalingos um, aukštos kokybės darbo vietos, tačiau reikia nepamiršti ir socialinio dialogo. Aš norėčiau paminėti dar keletą dalykų. Pirma, viešojo sektoriaus prekės ir produktai liberalizuojant šią transporto sritį e, baigėsi oro uostų, oro bendrovių privatizavimu. Ispanijoje, pavyzdžiui, e, e, buvo susidurta su uh, viešoje sektoriaus dovanomis, tai yra privataus sektoriaus papirkinėjimų iš vietojos, viešojo sektoriaus lėšų. Rekordodžiai, 3 eh? minutės. Pone Deli, 3 minutės žaliųjų frakcijos vardu. Pone komisijos narė, mėly kolegos. Aviacija ir visos transporto, visi transporto, visos transporto rūšys išmeta daug CO2 Kiekvienas keleivis, nepriklausomai nuo transporto e, rūšies, tris kartus daugiau yra išmeta CO2 aviacijoje nei vairuojant automobilį. Pavyzdžiui, į New Yorką, nus, kad nuskristumėme į New Yorką, vienas asmuo tiek išmeta, CO, vienam asmeniui CO2 išmetamo tiek, kad būtų galima šildytis visus metus. Taigi reikia numatyti žibalo mokestį, taip pat PVM didinti. Nes tai yra, aviacijos sektorius yra, jam daunojamos fiskalinės dovanos, tai nėra teisinga. Reikalinga didinti mokesčius. Ir nuo 90 metų mažėjo e, kainos ir 110 procentų išaugo CO2 emisijos. Taigi, nepasieksime tokiu būdu dviejų laipsnių klimato atšilimo, kaip ir esame užsibrėžę. Taigi, žibalas turi būti geriau apmokestinamas kaip bet koks kitas kuras ir taip pat PVM reikia nustatyti aviacijos rytyje. Toliau kiti klausimai susijęs su socialiniais dalykais. Aviacijos sektorius, jame leidžiami, leidžiami visi kaštai Yra ne tokios pašto dėžutės įmonės įsisteigusios šioje srityje. Yra nulio, valen, nulio valandų sutartys ir panašiai. Taigi, komisijos narė Bulc, jūs teigiate, kad pasidomėsite tais klausimais. Taigi, padarykite tą nes priešingą atveju mes nesitaikstysime su socialiniu dempingu aviacijos srityje, tai visuomet yra labai žalinga darbuotojams. Peržiūrėti reikia 2004 metų reglamentus, nes tai nebuvo, tie nebuvo tinkamai gyvendinti kovo, kovojant su nesažininga konkurencija. Tokios įmonės kaip Ryanair, e, kitos irgi privalo laikytis teisių. Ir tie reglamentai turi, leis mums kovoti su nesažininga Persijos įlankos oro bendrovių konkurencija. Tai yra ir Saudo Arabija, ir e, e, Junktiniai Arabų Emiratai kur valstybė milijardus eurų skiria aviacijos sektoriui. Taigi kaip jūs tikitės, kad e, išgyvens Europos oro bendrovės reikalingos naujos taisyklės? Reikia kovoti su tokia nesažininga konkurencija. Taigi, mėly kolegos, matote, kad čia tenka nemenki iššūkiai aviacijos rytyje. Klimato iššūkiai, socialiniai iššūkiai ir tarptautiniai iššūkiai. Taigi reikia juos išspręsti šiandieną, pradėti spręsti jo šiandieną, nes dabar toje rezoliucijoje apie tai visiškai nekalbama. Žaliųjų e, rezoliucijoje siūlomi konkretų sprendimai, bet tų sprendimų nieko nepasieksime, jeigu norime padėti planetai, darbuotojams ir vartotojams, kurie vis dar nori mokėti tokią kainą. Dėkoju. Dėkoju poniai e, Dėly. Ajuto. Viena minutė. FTD frakcijos vardu. Kolegos, geriausia pastarųjų penkerių metų bendrovė nėra iš, oro bendrovė nėra iš ES, tai yra Turkish Airlines, Turkijos oro bendrovės. Taigi pasaulis keičiasi, maršrutai nusigrėžė nuo mūsų žemynų link Azijos ir eina per artimuosius rytus. Jeigu pažvelgtumėme į stambiausias bendrovės, kurios daugiausia keliaivių perveža, tai yra Emiratai, Kataro ir Turkijos oro bendrovės Taigi tiesiog galime pripažinti pralaimėjimą. Europos strategija, politika nesėkminga. Matome, kad vis daugiau užsienio kapitalo iš trečiųjų šalių nusėda mūsų pramonėje. Galiu priminti tai, kas nutiko Italijoje, kai Air Italija didelė dalis kapitalo, tai buvo mūsų nacionalinis vežėjas, daug to kapitalo dabar perduota Etihad oro bendroviai. Taigi tiesiog Tokiu būdu čia reikėjo kompensuoti netinkamą valdymą ir nesėkmės kurias patyrėme. Taigi ta pramonės šaka nėra tinkamai orientuota, trūksta planavimo, srautų, jungčių. Taigi aš norėčiau paklausti, ką dar ketina daryti komisija, ar keisite pastarų metų tendencijas, ar įkvėpsite Europinę aviacijos pramonę apsaugosite ją, paremsite ją, ar tiesiog susitaikysite su neišvengiamu pralaimėjimu. Ačiū ajut, poniai Ajuto Arnotų. Pone pirmininkė, mėly kolegos, ponė komisijos narė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, jog labai e, skeptiškai vertinu bendrą Europos dangų, geriausios pasaulio, geriausi pasaulio ketinimai dėja ne visuomet e, išsi, yra įgyvendinami ir aš, aš tik tai galvoju, kad čia bus sukurta neligybė ir čia tai sistemai trūksta lankstumo, taigi ta rezoliucija, kuri yra siūloma, mano manimu, yra įdoma, įdomi keliais aspektais. Pirmiausia, dėl saugumo. Aišku, mes visuomet pasisakome už tai, kad saugumas turi būti stiprinamas, nepriklausomai kokia tai būtų stritis. Taip pat e, civilinė aviacija. Aš 35 metus dirbau šioje srityje, puikiai esu su ja susipažinusi ir manau, kad saugumo reikalavimai čia turi būti maksimalūs reikalinga, kad aviacijos, civilinės aviacijos institucijos imtųsi atitinkamų veiksmų dėl, pavyzdžiui, personalo, medicinės priežiūros, ypatingai atsižvelgiant, kas buvo su German Wings e, lėktuvu. Taigi, rezoliucijoje kalbama apie oro bendrovių konkurenciją, ar mes negalime visiškai nieko neveikti ir tik tai žiūrėti, kaip nacionalinės ir istoriškai seniai veikusios oro bendrovės mūsų paveldo uh, E, dalis žlunga. Taigi, tas pasakytina, aišku, ir apie pačius darbuotojus, bet tikrai mes matome, kad bendrovės negali išgyventi ir neišgyvens, jeigu mes nenumatysime vienodų konkurencijos sąlygų, konkuruojant su Turkija ir Persijos įlanko šalimis, nes jos yra nuolatos finansuojamos vyriausybės. Ir netiesioginė ten, aišku, yra parama, socialinių taisyklių nėra paisoma. Uh, taip pat nėra mokami mokesčiai, oro uostų mokesčiai ir panašiai. Taigi mes turime suprasti, kad oro bendrovės, aviacijos oro bendrovės negauna jokios paramos ir pagalbos, nes komisija draudžia joms gauti tokią pagalbą, nes tai iškraipo konkurencijos normas. Mėly kolegos, pagal tokią logiką nieko nepasieksime. Mes siūlome komisijai ir toliau mažinti, siekti mažinti CO2 CO2 emisijas, bet tokiu būdu tik tai ir dar bus didinama ta didžiulė našta, kuria, su kuria susidarė mūsų bendrovės ir bus baudžiami klientai, nes jie negalės įpirkti bilietų. Bilietų, kurie bus apkrauti dar naujais mokesčiais. Epitidėjos, un minuto, prego. Neprisijungusiu vardu. Epitidėjos. Aeroporikon metaforon. Echi, olės. Oro transporte yra susidariusios visos prielaidos, kurios leistų šiai sričiai tapti Europos ekonomikos varikliu. Tačiau ES strategija turėtų būti keičiama. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad oro transporto sektorius turėtų tapti konkurencingas, kad atlaikytų išorės konkurencinį spaudimą. Be to reikėtų kovoti prieš nesažiningą konkurenciją ir reikėtų užtikrinti, kad technologijos būtų nukreiptos į šį sektorių ir kad būtų taikomos tokios technologijos, kurios darytų kuo mažiau žalos aplinkai. Reikia gerinti šios ryties darbuotojų darbo sąlygas, valstybės narės turi priimti atitinkamus įstatymus, kad būtų tai padaryta, apie ką aš minėjau. Eh, meneer de voorzitter, eh, dank u zeer. Ehm, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Marijanui Marineskui, taip Ertogui ir Gizinė Maisner. Už tai, kad mes, parlamentas, sugebėjome parengti labai aiškę rezoliuciją dėl oro transporto. Aš norėčiau pasakyti štai ką. EPP frakcijos lūkesčiai yra didžiuliai, kadangi mes norėtume jau gruodžio antrąją gauti inovatyvų, aišku pasiūlymą, iš kurio būtų aišku, ką komisarė Bulc siūlo daryti aviacijos srityje. Manau, svarbus keturi dalykai. Konkurencingumas pirmiausia ir reikia suvokti, kad Europos Sąjungos oro bendrovės galėtų konkuruoti tarptautiniu mastu. Mums kyla abejonių dėl to, ar kai kurios rytų valstybės ne per daug finansuoja savo oro transporto bendrovių. Kita oro transporto pramonė, taip pat nepilotuojami lėktuvai, visa šios ryties pramonė yra labai perspektyvi, todėl ją reikia ypatingai puoselėti. Be to, trečia, socialiniai klausimai. Oro transporto sektoriuje yra dirbama labai dideliais masteliais, todėl socialiniai klausimai neturėtų uh, būti nustumti į šalį. Saugumas, oro transporto saugumas yra dar vienas iššūkis, kurį teks mums prisimti. Ajala Sender. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisarė. Kai rengėte aviacijos paketą, kurio mes laukiame iki metų pabaigos, labai prašau atsitikti atsižvelgti į tuos 800 milijonų keleivių, kurie keliauja po Europos Sąjungą. Prašau nepamiršti jų teisių, teisių į saugumą, į prieinamumą. Reikia galvoti būtent apie tas kompanijas, kurios labai prastai elgėsi su keleiviais. Nepamirškite ir tų uh, 500 tūkstančių žmonių, kurie dirba tame sektoriuje ir kuriems labai didelį poveikį daro konkurencija. Iš esmės net atlyginimai, žiūrėkite, kokie yra, kai kas turi mokėti už tai, kad galėtų dirbti, eina namo negavę užmokesčio. Prašom į tai atsižvelgti, prašom atsižvelgti į tai, kad ir regioniniai vietos mažesni oro uostai turi būti e, taip pat plėtojami ir prieinami. Ir reikia, kad mūsų šis sektorius išliktų konkurencingas. Mes paremba. E, mūsų avialinijos susidūrė su didžiuliais iššūkiais dėl konkurencingumo, dėl konkurencijos tiek ES, tiek pasaulio mastu. E, mes priimame e, įvairius reglamentus, apribojimus e, dėl, pavyzdžiui, priekybos apivartiniais taršos leidimais ES, aišku, kad tai irgi silpna konkurencinės pozicijas. Ir noriu priminti, komisarė, kad laukiame gruodžio mėnesį jūsų pasiūlymą, bet labai svarbu yra sustiprinti konkurencingumą veiksmingumą, reikia galvoti apie ilgalaikę strategiją mūsų avialinių sektorių Europoje. Noriu taip pat pabrėžti tai, kad regioniai oro uostai vaidina labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, mano rinkiminė apygardoje, mano regione yra oro uostas Ešonka, kuris dabar jau yra dabar ir tarsi antrinis oro uostas, aš jau jis galėtų tapti labai svarbiu oro uostu ir perimti dalį krūvio nuo didžiųjų e, mano šalies e, Lenkijos oro uostų. Taigi, Labai svarbu, aišku, nepamiršti, kad e, ir tokie orostai labai strategiškai prisideda prie Europos oro erdvės, oro sektoriaus plėtojimo. Panas Telička. Gerbiami parlamentai Tarai, labai prašau nekalbėti per nelik greitai, nes neįmanoma e, kitaip e, jūsų klausytis. Labai dėkoju. Kalbant apie rezoliuciją, galiu pasakyti, kad yra daug persidengimo. Aišku, rezoliucija yra pakankamai subalansuota, atspindi mūsų tikslus, bet noriu pas, dabar sureaguoti į tai, ką pasakė kolegos. Man atrodo, kad e, tarsi sakoma, kad kai kurios avialinijos e, prastai veikia ir dažniausiai yra kaltinama ES dėl to, ar valstybės narės. Taip, mums reikia aviacijos paketo, mums reikia galvoti apie visą naštą, mums reikia galvoti apie vidaus rinką, vienodas veikimo sąlygas, kaip buvo pasakyta, jeigu yra kažkur tai valstybės pagalba teikiama, reikia spręsti tos klausimus ir komisija pasistengs, aš manau, tai padaryti. Tačiau apsauga nėra vienintelis kelias ir ne tą turėtum daryti. Gerbiamą komisarą, aš noriu pasakyti, kad mes mes nekantrus esame, nekant... mes galvojame, kad visa tai, ką mes pasakėme, jeigu būtų tinkamai integruota, būtų tinkamas pagrindas tolesniam darbui. Man atrodo, kad pagrindiniai principai turi paskatinti realią konkurenciją, ne vien tik tai apsauga čia viską išspręs. Ačiū. Ačiū, panas Huntis. Vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Mes laukiame komisijos pasiūlymų dėl situacijos gerinimo aviacijos sektoriuje, tačiau turėtume turėti omenyje, kad šioje pramonės šakoje labai pavojinga toliau vykdyti privatizavimo veiklą. Atsirado regioninių oro uostų, kurie buvo tiesiog pigiai parduoti Ir dabar viską įsigijo Frankfurtas, Frankfurto oro uostas, o šitą oro uostą valdo Lufthansa. Taigi mes susidurime su vieno kapitalisto valdymu, kuris netgi valdo ir Graikijos oro uostus. Taigi e, nereikia leisti įsigalioti vienam monopolistui visame sektoriuje. Rytoj Graikijoje vyks e, visuotinės streikas ir bus reikalaujama, kad privatizacija būtų sustabdyta. Piper. Norėčiau pasveikinti svečius, lankytojus, kurie yra lankytojų ložėse. Mm. Norėčiau pasakyti, kad mes diskutuojame su e, komisare ir su mm, e, transporto komiteto nariais dėl aviacijos sektoriaus ateities. Jums galbūt e, kris į akis, kad yra labai nedaug salėje, tačiau darbas vyksta ir komitetuose. Gerbiame komisarį, oro transportas pateko į pavojingą situaciją, kadangi konkurentų veikla yra subsidijuojama, kadangi mažinamos saugumo nuostatos, keliasdešimt tūkstančių darbo vietų buvo sumažinta šiame sektoriuje, todėl mes turime galvoti apie inovacijas, taip pat taikstyti su veiklos perkelimu į kitas valstybės. Labai svarbu gerinti darbo sąlygas, konkurencingumo prielaidas ir siekti, kad konkurencija vyktų sąžiningai. Tiesiog nepakanka rekomendacijų ir teisės aktų. Labai svarbu pagerinti sąlygas, kad kuo greičiau būtų sukurta bendra Europos oro erdvė. Parlamentas turi dar kartą pagalvoti, ar vienpusiškai prisijėmę įvairiausius įsipareigojimus dėl taršos mažinimo, neturėtume ką nors pasiūlyti oro bendrovėms stiprinti jų konkurencingumą. Reikia skatinti technologijas ir taip pat siekti, kad oro uostai taptų labiau konkurencingi. Aš laukiu jūsų pasiūlymų ir tolesnių žingsnių. Onorevole Vėly, per un minuto. Köszönöm szépen. Ponas Ulgėlį vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisveikinti su komisijos nare Bultz. Iš tikrųjų, mums reikia dirbti draugė šioje srityje. Esu vienas iš nedaugelio narių, kurie pasisako turizmo klausimų parlamente, tai mano e, tai mane dominantis rytis. Ir šiame sektoriuje dirba 10 milijonų žmonių ir veikia apie 2 milijonai įmonių. Avialinijos, viešbučiai, kiti interesų grupių atstovai teigia, kad Europa yra e, labai didelės traukos regionas pasaulyje, tačiau viskas gali pasikeisti. Visų pirma, vizų sistema. Turime kalbėti apie vizų e, režimų supaprastinimą. Kitas aspektas - aviacijos taisyklės ir visos kliūtis, dėl kurių dešimtims milijonams turistų, pavyzdžiui, iš Kinijos sunku atvykti į Europą. Tai yra sektorius, kuriame sukuriama daugybė darbo vietų. Būtent todėl turime jam skirti daug dėmesio. Ponas Vandalen. Ačiū, ponė pirmininkė. Eh, Visi žino, kad komis, Europos komisija eh, parengė šį aviacijos priemonių paketą ir Komisarė Bultz pristatė jį parlamente. Sakyčiau, kad tai yra popieriaus švaistimas, nežiūrint į nieką. Tikiuosi, kad mes tame pasiūlymų pakete rasime e, siūlymą užtikrinti vienodas sąlygas visiems veikiantiems aviacijos sektoriuje, kad bus siekimas užtikrinti didesnį saugumą, e, pavyzdžiui, bagažo sektoriuje, nes žinome, kad tokiuose oro uostuose kaip Šarmalkšeiko tai neužtikrinama. Ir iš anksto dėkuoju už šios siūlymus. Ponas Rikė vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Ši rezoliucija, kurią mes teikiame, kuriame parlamentas išreiškė viltį dėl tokio svarbaus sektoriaus nežiūrinti nieką, išlieka dar susirūpinimo tokiais klausimas kaip e, e, oro keleivių teisės, nes taryba griežtai e, atsisako pas, siekti kompromiso kai kuriais klausimais. Ir tikimės, kad naujas aviacijos, šis aviacijos priemonių paketas padės valstybėms narėms žengti į priekį. Taip pat E, kuomet suteikėme naujus įgaliojimus aviacijos saugumo agentūrai, e, komisija neturėtų siūlyti mažintos agentūros biudžetą. E, taip pat, kalbant apie aviacijos sektoriaus padėtį, ji uh, sėkmingai augo ir uh, ypač dėl uh, pastangų E, mokslinių tyrimų srityje ir aš tikiuosi, kad e, atitinkamas e, siūlymas iš šios srities lydės šį aviacijos priemonių paketą. Toliau ponas Degrandės Paskal. Ačiū, ponė komisijos narė, už tai, kad atėjote pas mus. Ir noriu pasidžiaugti kolegų siūlymų dėl rezoliucijos jos turiniu Mūsų siekis užtikrinti sektoriaus konkurencingumą. Ir to siekdami turime stiprinti Europos bendrovės, oro uostus ir visą e, šią sektorių. Visą šį sektorių. Trys frakcijos, trys didžiausios e, frakcijos paremė šią rezoliuciją, tai tikriausiai reiškia, kad mes name tinkame kryptimi. Dėl konkurencingumo, komisarė, turime nepamiršti abipusiškumo aspekto santykiuose su trečiosiamis šalimis. Turime taip pat renkti prognozes šiam sektoriui, kur reikia uh, aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Turime akcentuoti saugumą ir tikrai uh, su nekantrumu lauksime komisijos pasiūlymo. Atsižvelgiant į visą tai, negaliu nepaminėti 28 punkto. APP delegacija nemini Gibraltaro, bet e, jis turimas omeny. Gibraltaro oro osto naudojimas yra siejamas su, taip, su menama blokada. Numanoma blokada, tai susijęs su suverenumo klausimais ir nei taryba, nei komisija neturi teisės e, vertinti šių klausimų. Tai Junktinės karalystės ir Ispanijos reikalas, dviejų suverenių valstybių reikalas, kurios ir toliau tęs dialogą šiuo klausimu. Ir mes galime savo problemas susijusias su Gibraltaru išspręsti, jeigu tik Junktinė karalystė liks Europoje, Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū toliau, kolegė Demonte. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė. Man atrodo, kad tikrai labai e, svarbu, kad artimiausių metų būtų patvirtintas aviacijos dokumentų rinkinys tam, kad būtų galima įveikti šiame e, sektorija kylančius iššūkius ir padėti oro linijoms bei oro uostams. E, oro eismas vis intensyvėja ir tikrai būtina, jog taryba dėtų pastangas, jog kiek įmanoma greičiau e, būtų e, taryba patvirtintas reglamentas dėl laikų paskirstimo oro uostams. E, šis reglamentas padėtų įgyvendinti ir bendro dangaus projektą. Tai taip pat atitiktų ir visų vartotojų poreikius. Taip pat Kalbant apie šitą dokumentą, tai jo patvirtinimas paskatintų ir turizmą, nes žmonės galėtų lengviau planuoti savo keliones. Taip pat tai padėtų užtikrinti ir didesnį saugumą, aviacijos saugumo, ko irgi reikėtų nepamiršti. Skyberų minutų. Ačiū toliau kolega Zlotovski. Vieną minutę prašom. Pani komisarz, stały wzrost liczby pasażerów podróżujących. Gerbiamas pirmininkė. E, ponė komisijos narė, keleivių srautai aviacijos sektoriuje auga ir turime tuo džiaugtis. Bet aišku, e, šios tendencijos ne tik pozityvios, turi ir tam tikrų negatyvių aspektų. Komisija daro tinkamą darbą renkdama būsimą aviacijos dokumentų rinkinį bet neturime stabdyti šio sektoriaus plėtros, neturime apkrauti šio sektoriaus administracinę naštą ar papildomą finansinę naštą. Aišku, kad reikia užtikrinti ir keleivių, ir pilotų saugumą, bet kokias grėsmės pašalinti kuo ankstesnėme etape. Turime turėti veiksmingą aviacijos mm, kontrolės struktūrą. Turime ir toliau investuoti į aviacijos sektorių ir tą daryti galbūt protingiau negu anksčiau darydavome. Turime investuoti ne tik oro uostus, bet ir į e, siekti užtikrinti ryšį, sąsajas tarp oro uostų. Mm, konkurencija turi gerbti vidaus rinkos taisyklės ir aš tikiuosi, kad komisijos pasiūlyme į visus šiuos klausimus yra atsakyta, ponė Bilbao Barantiča. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. E, šis aviacijos dokumentų rinkinys rodo, kad mes galime palikti nuo šalyje e, atskirų valstybių narių interesus ir stengtis suteikti kuo daugiau naudos mūsų piliečiams. Tam reikalingas vieningas Tam reikalingas bendras Europos dangus. Tik tai mm, taip galėsime pasaulinėje rinkoje išvengti konkurencijos iš kitų pasaulio šalių įmonių, gamintojų, vengti praktikų, kurios neužtikrina gerų darbo sąlygų. Turime mažinti administracinę naštą ir turėti integruotą aviacijos sistemą. Tai yra, kad būtų galima naudotis vienu bilietu, e, naudojantis keliomis transporto rūšimis. Tai yra, turime integruoti aviaciją su kitomis transporto rūšimis. Valdymas, oro uostų geresnis valdymas ir, ir visi šie dalykai yra labai svarbus. Toliau, ponė Lukačevska Elžbeta. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aviacijos sektorius ženkliai prisideda prie mūsų ekonomikos augimo, mm, darbo vietų, turizmo ir su tuo susijusiamis paslaugomis. Taip pat leidžia užtikrinti žmonių mobilumą, Europos sanglaudą ir kontaktus su mm, kitais žmonėmis aviacijos sektoriaus indėlis į BVP yra 365 milijardai eurų. Ir iš tiesų skaičiai rodo, koks šis sektorius yra svarbus. Iš kitos pusės žinome, kiek problemų tenka šiai pramonės šakai ir turime imtis e, žingsnių tom problemom spręsti, turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją, o kalbant apie keleivių saugą ir saugumą, tai tą uh, užtikrinsime tik toliau plėsdami, vystydami aviacijos sektorių ir užtikrindami tiek vežėjų, tiek keleivių teisės. Tuo pat metu turime pagalvoti apie Europos aviacijos erdvę. Dabartiniai m, mm, reglamentai, dabartinės taisyklės mažina mūsų konkurencingumą. Aš tikiuosi, kad Europos komisija uh, imsis sparčių veiksmų mm, visiems tikslam, visiems šiem tikslam pasiekti ir tikiuosi, kad mm, šis dokumentų rinkinys numatys ilgalaikę visos Europos aviacijos sektoriaus plėtros strategiją. E, toliau ponia Senhalova. Dėkui, gerbiama komisijos narė, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie aviacijos dokumentų rinkinį. Žinome, kad šioje mm, srityje konkurencija yra viena didžiausių pasaulyje ir netaip lengva turėti konkurencinį pranašumą, kai yra įvairios veiklos praktikų, kai e, standartai mm, prastėja šiame sektoriuje. E, Dėl to turime neišleisti iš akių socialinio e, socialinės e, srities aviacijos sektoriuje. Turime neužmiršti socialinių klausimų, nes tai irgi lems aviacijos ateitį. Ponas Dalton, gerbiamas pirmininkė, aviacija labai svarbi ekonomikos augimui. Ryanair ir kitos aviolinijos labai ženkliai prisidėjo prie ekonomikos augimo. Aviacijos verslas yra globalus, turime būti atviri, konkurencingi, mums reikia inovacijų, turime remti e, naujus, inovatyvius verslo sprendimus, turime paspartinti mm, bendro Europos dangaus sistemos įgyvendinimo, turime sudaryti išsamius bendradarbiavimo susitarimus aviacijos rytyje su mūsų partneriais, plėtoti regioninius oro uostus, pavyzdžiui, Birmingemo, tai yra mano linkiminėje apygardoje daugelie valstybių narių įmami e, oro uosto mokesčiai, kurie tolimiems skrydžiam kiekvienam keleiviui e, sudaro 71 svarą arba 100 eurų, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, o trumpesniems skrydžiams Vokietijoje 42 eurus. Turime siekti, kad tie mokesčiai būtų pašalinti. Ačiū. Toliau kolega Van Miltenburg. Ačiū, pirmininkė. Jau e, daug kalbama apie keliaivių teisės, tam daug dėmesio skiriame ir e, rezoliucijai. Bet šiuo metu taryba blokuoja 2004 metų reglamentą ir aš žinau, kad ir Ispanijoje, ir Junktinėje karalystėje e, kyla politinių problemų. Tačiau tos politinės problemos dabar blokuoja praktiškai visą aviacijos sektorių Europoje. Na, o e, įmonės nori, kad būtų pripažintos jų teisės ir pareigos. Komisija turėtų pateikti gairias, kaip reikėtų suprasti dabartinius teisės aktus, kol nėra priimti nauji teisės aktai, bet man tai atrodo ne pats teisingiausias požiūris. Reikia daryti spaudimą tarybai tam, kad šioji patvirtintų naujas taisyklės. Tik patvirtinus naujas taisyklės bus sukurtas teisinis saugumas. Ir aš norėčiau e, paskatinti pirmininkausiančius Niderlandus kažką daryti, nes žmonės to laukia. Ačiū. Toliau kolega Bach. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš norėčiau padėkoti už e, jūsų pasisakymą apie aviacijos sektorių. Aviacijos sektoriui reikia e, skubiai duoti tam tikrą impulsą, e, kad jis įgautų pagreitį. E, būtų konkurencingesnis, bet tam reikia sukurti, kaip jūs ir sakėte, ilgalaikę strategiją. E, milijonai darbuotojų e, mūsų prašo suprasti ir ekonominius sumetimus, bet svarbu nepamiršti ir socialinės dimensijos. Darbo sąlygos turi tiesioginio poveikio saugumui pats, o tai yra pats svarbiausias prioritetas aviacijoje. Visiškai neseniai vyko konferencija dėl transporto sektoriaus socialinės darbo atvarkės ir jūs ten taip pat kalbėjote apie kylančias problemas. Mums reikia daugiau darbuotojų, bet būtina, kad būtų laikomasi kolektyvinių sutarčių nuostatų. Taip pat reikia geriau uh, gyvendinti taisyklės dėl darbuotojų judėjimo tame sektorija. Ko mums nereikia? Uh, Tai e, tokių tokių e, oro bend, pigių oro bendrovių sukurtų darbo sutarčių, kurios tiesiog pažydinėja darbuotojų sąlygas. Ačiū. Toliau kolega Nilsen. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš be galo džiaugiuosi, kad jūs ketinate pateikti pasiūlymą gruodžio mėnesį. Mes e, matome, kad dabar aviacijos sektorėje darbo sąlygos vis panašesnės į e, laukinius vakarus e, yra iškilęs pavojus darbuotojų teisėms ir mes turime kažką tai daryti, o tam mums reikia e, teisės aktų. Taip pat e, yra būtina užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą šioje srityje. Mes e, negalime leisti, kad taryba nieko nebedarytų. Reikėtų sustiprinti jasos mandatą. Jeigu yra kažkas, kur mes galime sulaukti didesnio visuomenės pritarimo, tai yra aviacijos sektorius. Reikia padaryti galą prastoms socialiniams e, sąlygoms ir dėl to suprastėjusiam aviacijos saugumui būtina kartu spręsti šią problemą. Ačiū, toliau kolega Koch. Mėly kolegos, e, gerbiama komisarė, visų pirma, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes vėl kalbame apie visą teisės aktų pasiūlymų paketą. Tai turėtų būti nuseklus teisės aktai, o ne atskiros priemonės, nes teikiant tik atskiras priemonės kyla pavojus, kad jos bus nenuseklės, nenuseklės ir viena kitai prieštarus. Prisiminkime, kas atsitiko su ketvirtuoju geležinkeliu paketu. Aviacijos sektoriaus paketą mes galime e, e, palyginti ir su sausumos kelių e, paketu ir su uh, E, jūrų kelių paketų. Mes e, turėtumėm europinių lygmenių imtis bendrų veiksmų, globalių veiksmų. Pavyzdžiui, e, transporto sektoriaus emisijos. Čia būtų prasminga kalbėti tik apie bendrą emisijų sistemą ECAO kontekste. Labai svarbu, kad nenukentėtų ir ES aviacijos sektoriaus konkurencingumas. Mes savo rezoliuciją ir kalbam apie tai, kad būtina skatinti šio sektoriaus konkurencingumą. Šiuo metu e, europinės e, aviacijos įmonės patiria didelį e, konkurenciją, ypač iš Persų įlankos šalių įmonių. Taigi, Būtų tikrai labai gerai, jeigu Europos komisija spręstų e, aviacijos e, sektoriaus problemas ir pateiktų atitinkamus pasiūlymus. Na ir galiausiai aš norėčiau kreiptis į valstybės narės. Europos Sąjunga e, gali būti laikoma tik tada stipria patikima partnerė globalių lygmenių, jeigu mes galėsime imtis bendrų veiksmų aviacijos sektorija. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolega Simon. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė. Aviacijos sektoriaus problema daugelį metų yra tai, kad mes e, kalbame apie sektorių, bet nebandome išsiaiškinti, kaip, kur tas sektorius atrodo, kur tas sektorius yra ekonomikos sistemoje ir visuomenėje. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo peržiūrėtas aviacijos sektorius ir buvo nuspręstas Londone e, statyti 77-ąjį oro uostą, kai tuo tarpu mums reikia didinti tokių regioninių oro uostų kaip Birmingemo e, pajėgumus. Tas oro uostas sukuria beveik 2 milijardus e, eurų ir įneša į, į šalies biudžetą ir galėtų dar daugiau nuveikti. Kai vertiname oro uostų strateginę svarbą, turime įvertinti įvertinti ir e, ten dirbančių žmonių darbo sąlygas. Nenorime, kad jie dirbtų pagal e, sutartys, kuriuose nenurodomos darbo valandos. Grazie. La parola all'onorevole Montero de Aguiar. Ačiū. E, ponė Santero de Aguiar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė kolegos. Iš tikrųjų, aviacijos pramonės pramonė Europoje susiduria su esminiais iššūkiais. Turim, e, tur, kalbame apie e, avialinės, aeronautikos pramonę bei oro uostus. Oro uostus, kurie susiduria su sparčiai augančia, dažnai ir nesažininga konkurencija iš trečiųjų šalių. E, Europos oro uostų e, junglumas sumenkėjo, sumažėjo, tai, o Tai, tai priešinga tendencijoms pastebėmiams trečiosiuose šalyse. Taip pat maršrut, maršrutų pasikeitimas e, ypač neigiamai paveikė regioninius oro uostus. Todėl dėl to kreipiuosi Jūs, komisijos narė, ir noriu pabrėžti, kad Europos komisija privalo įtraukti regioninių oro uostų strategiją į šį pasiūlymų rinkinį. Reikėtų uh, nepamiršti dotacijų taisyklių ir šie regioniniai oro uostai turėtų būti matomi kaip uh, sprendimo dalis. Europos komisija turi pateikti aiškę viziją šiuo klausimu. Regioniai oro uostai sujungia vietas, e, žmonės bei uh, padeda gabenti prekes. Tai yra ir galimybė turistams patekti į regionus, o tai labai svarbu regiono ekonomikoms. Oro uostai svarbus e, regionų sanglaudai, pavyzdžiui, tokių regionų kaip Madera. Nas Kaputo. Ačiū pirmininkė. ES aviacijos sektorius šiuo metu susiduria su vairiais iššūkiais, pavojais ir pokyčiais ir būtent dėl to Europ... iš Europos komisijos tikimasi ambicingo uh, E, aviacijos sektoriaus pasiūlymo paketo, kuris būtų pagrystas tvarumu ir konkurencingumu. Nebeimanoma nepastebėti aviacijos sektoriaus poveikio klimatui, e, juk e, ir dabar ICAO buvo paprašyta bendradarbiauti mažinant CO2 emisijas. Aš tikiuosi, kad komisijos pasiūlyme bus priemonių, e, kaip mažinti CO2 emisijas, ko prašė ir COP21. Ko prašo ir COP21. Taip pat pasiūlyme turėtų būti kalbama ir apie biokūro naudojimą aviacijos sektorija, taip pat e, integruotų bilietų e, išdavimą keleiviams. Aš tikrai manau, kad reikėtų nepamiršti ir konkurencingumo, reikėtų stiprinti aviacijos įmonės, o taip pat ir valstybės narės turėtų pagerinti e, e, oro uostų infrastruktūrą tam, kad aviacijos sektorius galėtų konkuruoti tarptautiniu lygiu. Ačiū. Dėkuojame vam pekni. Pone Vlašikova Benova. Ačiū. Pirmininkė, Iš tikrųjų, šis sektorius yra be galo svarbus, nes jame yra sukurta labai daug darbo vietų. Maždaug 10 e, milijonų e, skrydžių įvyksta ES per metus. Šioje, šiame sektoriuje dirba e, daug žmonių, apie pusę milijono žmonių. Taigi sektorius yra be galo svarbus ir jį būtina stabilizuoti. Taip pat e, aviacijos sektorių reikėtų ir liberalizuoti, tačiau būtina užtikrinti aukštos e, kokybės paslaugų teikimą ir keleivių saugumą. Taip pat reikia numatyti sąžiningas kompensacijas keleiviams, bet vis dėlto svarbiausia yra keleivių saugumas. Ir svarbu, kad e, keleiviai nepatirtų e, e, įvairių e, teisių pažeidimų oro uostose, nes dabar keliaivių padėtis nėra gera. Ačiū toliau kolega Jongerijus. Ja. Dank u voorzitter, mevrouw de commissaris. Afgelopen... Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Gegužės mėnesį pasirodė apžvalga, kuri atskleidžia, kad oro uos, kad avia kompanijose, kurios skrido, pavyzdžiui, Baku, dirba labai jauni pilotai, kurie dirba pagal principą mokėk ir skrisk. E, dažnai e, tos sektoriaus darbuotojai dirba pagal sutartis, kuriuose nenurodomas darbo valandos. Tai kelia riziką darbuotojams, tai tikrai e, visiškai neprimtina padėtis darbuotojams. Ir tai, tai nesažininga tų įmonių atžvilgių, kurios nesigrėbė tokių nesažiningų metodų. Ką rengiantis daryti, e, ponė komisijos narė, kovo, kovojant su tokiais nesažiningais metodais? Suprantu, kad e, iš karto e, šios problemos neįspręsime, bet ką jūs konkrečiai rengiatės, rengiatės daryti? tarptautiniu kontekstu, taip pat užtikrinant ir uh, E, kad būtų tinkamos darbo sąlygos oro uostuose. Pone Mūdė, ačiū. Aviacijos priemonių ateities rinkinys yra galimybė ir užtikrinti didesnius gebėjimus Europos aviacijos saugos agentūrai. Tai svarbu ir inovacijų požiūrių. Pavyzdžiui, mano e, regione Airbus kompanijai dirba 5000 žmonių tiesiogiai ir 5000 tiekimo grandinėje. Tačiau e, net 6 tūkstančiai naujų orlaivių laukia leidimų dėl ESOje e, susikaupusio e, darbo krūvio. Būtina peržiūrėti tos agentūros darbo tvarkos taisyklės. Turime išlikti konkurencingi pasaulinėje pramonėje. Ir kaip biudžeto komiteto norė norėčiau pasakyti, kad tai neturėtų e, vykti bet kokią kainą, kurią mokėtų ES biudžetas. Padarykime viską, kad agentūra dirbtų šio sektoriaus labui ir kad būtų užtikrintas e, reikalingas saugumas, kuo agentūra, e, kaip nekarta įrodžiusi, yra įrodžiusi ir rūpinasi. Kągi dabar eikime prie spontaniškų pasisakymų. Visų pirma, sėkiu žodį kolegijai Kyne. Bulch, Ačiū. E, Pone Bulc, lauksiu to priemonių, aviacijos priemonių siūlymo kitą, kuris pasirodys kitą mėnesį. E, aviacijos sektoriaus liberalizavimas buvo labai palankus ir keleiviams, ir o, avialinijoms. Ir teisingai pastebėjote, kad kai kuriams įmonėms sekasi geriau, kai kuriams prašiau, vyka, vyksta konsolidacija, atsiranda naujų aviakompanijų, kurios puikiai aptarnauja regionus. Ryanair, EasyJet e, kompanijos pasiekė atokiausius regionus, tačiau reikia imtis tokių uh, E, klausimų kaip bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyventinimas, keleivių teisės bei e, skrydžių maršrutai, skrydžių nusileidimo ir pakilimo maršrutai. Noriu pakalbėti apie oro linijas už esribus, pavyzdžiui, persų įlankos avialinijas. Reikėtų kur reikėtų sudaryti visapus, visapimančius e, susitarimus su tokiomis avialinijomis, e, nes e, Europos keleiviai naudojasi tų avialinijų paslaugomis ir atrodo, kad aplink, kad aplink Europą kuriama savotiška tvirtovė. Mums reikia visapusiškų sutarčių su tokiomis avialinijomis ir linkimėms visokioje sėkmės, nes tikrai reikia imtis tokių žingsnių veikiame pasaulinėje ekonomikoje ir turime žvelgti į priekį e, mūsų vartotojų naudai. Taip pat e, naudinga dirbti global, globaliniu mastu. Toliau ponas Marijas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αεροναυπηγική βιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές. Dėkui, pirmininkė. Aeronautikos sektorius yra vienas svarbiausių Europos Sąjungai tiek ekonominės plėtros, tiek užimtumo prasme. E, jo apyvarta siekia 2 milijardus eurų ir yra sukurta nemažai darbo vietų. Graikijoje vykusio referendumo metu buvo siūloma, kad nemažai Graikijos vietos regioninių oro uostų valdytų Vokietijos įmonė. Tai, bet um, siūlomos sąlygos m, mm, pažeidžia ES valstybių paramos, e, valstybės pagalbos taisyklės. Ir turizmo Graikijoje, e, įplaukos iš turizmo Graikijoje dabar nukeliauja Vokietijai. Dėkui. Gerbiami kolegos, aš rimtai pritariu būsimam aviacijos dokumentų rinkiniui, nes tai paskatins aviacijos sektoriaus e, plėtrą, e, padidins konkurencingumą, sustiprins Europos oro uostus ir aeronautikos pramonę, užtikrins sąžiningas sąlygas e, rinkoje. Komisija turėtų pritarti, paremti inovacijas oro uostų valdymo, saugumo, digitalizacijos ir daugia modulinių sprendimų srityje. Turime e, taikyti e, pasaulinės, globales į rinką orientuotas priemonės, e, mažindami išmetimus aviacijos sektoriuje. Šiam sektoriui tenka labai didelis konkurencinis spaudimas ir Europos komisija turi taip pat siekti, kad būtų įgyvendinta direktyva dėl oro uostų mokesčių, kad būtų sudaryti ilgalaikiai planai skirti regioninių oro uostų plėtrai Europos Sąjungoje. Ponas Paet, dėkoju. Europos komisija šeštadienį nusprendė, kad mūsų Estijos oro linijos yra gavę valstybės pagalbą iš vyriausybės, kurią turi gražinti. Dėl to subankrutavo Estijos aviolinijos. 160 žmonių prarado darbus. Buvo sakoma, kad Estijos vyriausybė suteikta valstybės pagalba pažeidė konkurenciją, bet apie kokią konkurenciją mes čia kalbam? Estija turi labai mažai skrydžių, nes daug aviolinijų iš vis nenori skristi į Estiją. Ir mūsų nacionalinio oro vežėjo bankrotas iš tiesų labai pablogina situaciją. Estijai sunkiau e, susisiekti su kitomis šalimis. Naujasis aviacijos dokumentų rinkinys turi suprasti, šiame, turime suprasti, kad periferinėse e, valstybėse narėse, regionuose kitokios taisyklės veikia. Reikia siekti, kad periferiniai regionai, periferinės šalis galėtų turėti tiesioginius skrydžius e, į, daug, į svarbes šalis ir čia konkurencijos taisyklėmis visko neišspręsime. Κύριε Επίτροπε, τι νόημα έχει να μιλάμε σήμερα για ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αρχών. Gerbiama komisijos narė, gerbiami parlamentarai, šiandien kalbame apie aviacijos sektoriaus konkurencingumą, apie e, vartotojų apsaugą, apie socialinę darbo tvarkę aviacijos sektoriuje. Bet kaip iš tiesų suteikti tą naudą e, visuomeniai? kalbėdami apie aviacijos sektorių e, Graikijoje yra 14 pagrindinių oro uostų, e, kurie yra priversti dalyvauti bendroje įmonėje su Vokietijos kompanijomis, nes taip nusprendė Europos institucijų trejetas ir tos e, bendrų įmonių e, veikimo sąlygos nėra ekonomiškai naudingos, e, plėtra oro uostų neįmanoma, tuo būdu Vokietijos vyriausybė turi oro uostų, Vokietijos ir oro uostų monopolį, nuo ko kenčia Graikijos vyriausybė ir Graikai. Pone komisarė, ar iš tiesų taip mes suprantame augimą ir plėtrą Europoje. Dėkui, toliau žodis ponui Kėlė. Ačiū, pirmininkė. Aš atidžiai e, klausiausi diskusijos, man labai patiko, aš iš jos daug išmokau ir irgi noriu šitą pastebėti. Mes aviacijos sektoriaus problemas turime spręsti globalių lygmenių ir sukurti vienodas sąlygas visiems. Toliau CO2 pėtsakas arba anglies pėtsakas. Iš tikrųjų tai kelia e, didžiulį susirūpinimą Paryžiuje įvyks COP21 konferencija ir aš tikiuosi, kad ir aviacijos, ir jūrų sektorių bus galima įtraukti globalų sustarimą, siekiant mažinti CO2 emisijas. Taip pat svarbu užtikrinti ir sektoriaus konkurencingumą. Galiu pateikti airių bendrovės pavyzdį, kuri dirba labai sėkmingai. Dabar į savo veiklą dar pagerino ir Neseniai buvo paste, pažadėta, kad keleivių e, kiekis e, padidės dar milijonų ir ši bendrovė savo pažadarį vykdė. Ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį komisarai Bulk. Žodį, Bulc, žodis jums prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbėme Europos parlamento nariai. Įvyko tikrai neįtikėtina diskusija ir ji man rodo, kokia svarbi yra ši tema. Nepaisant to, kad mums kyla didžiulių iššūkių, aš esu tikra, kad mes problemas spręsime kiek įmanome geriau, įtraukdami visas susijusias pusės. Leiskite man trumpai atsakyti kai kuriuos jūsų klausimus ir komentarus. Deja, aš negalėsiu atsakyti juos visus, nes e, yra, e, laikas yra ribotas, bet jeigu aš kalbėčiau labai greitai, tuomet vertėjams būtų mane sunku išversti. Jeigu į kai kuriuos klausimus neatsakysiu, būkite geri, atsiųskite juos raštu, tam, kad gautumėte atsakymą, tinkamą atsakymą. Visų pirma, sąžininga konkurencija ir saugikliai šioje srityje. Europos komisija siekia, kad aviacijos sektorija būtų sukurta sąžininga konkurencija ir tam mes turime įvairių priemonių. Visų pirma, mes turime skatinti sąžiningus konkurencijos principus e, dėl dvišalių paslaugų teikimo sudarimo. Taip pat būtina įtraukti ir prekybos partnerius tam, kad būtų galima sudaryti išsamius susitarimus. Ir e, taip pat e, į tuos sustarimus turi būti įtraukta ir sąžiningos konkurencijos sąlyga. Ir taip pat būtina užtikrinti, kad būtų visapusiškai gyvendintos ES kompet... E, konkurencijos taisyklės. Toliau dėl subsidijų. Leiskite pabrėžti, kad Netgi jeigu tokiu atveju, jeigu ir būtų nustatyta, kad teikiamos subsidijos, reikėtų įvertinti, ar e, jos padaro neigiamą poveikį kitoms įmonėms ir būtent tą mes ir aiškinamės. Nepamirškime, kad e, aviacijos sektoriaus konkurencingumas e, priklauso nuo daugelio dalykų. Dabar aviacijos sektorius e, Europoje yra fragmentuotas, dar nėra įgyvendintas bendro dangaus projektas ir dėl to yra sukūriamos nevienodos sąlygos. Ir komisija bandysite tai atsižvelgti aviacijos strategijoje. Kiti klausimai buvo e, susijęs su 2004 metų reglamentu. Likščiol, ir tai tikrai įdomu, likščiol šiol jokia ES įmonė nepateikė skundo pagal šį e, reglamentą, nors e, e, trečių šalių įmonės teikia įvairių skundų. Kalbant apie aviacijos sektorių, tai sektoriaus paketą, tai galima tikėtis, kad bus, keičiamas, bus teikiamas pasiūlymas dėl šio reglamento pakeitimo 2016 metais. Dabar dėl e, darbo sąlygų. E, įmonės jaučia didžiulį e, spaudimą sumažinti veiklos kaštus ir komisija per aviacijos strategiją bando išspręsti šios iššūkius. Visoje, e, visi e, e, aviacijos grandinės dalyviai turi užtikrinti, kad būtų kuriamos kokybiškos darbo vietos. Ir čia yra būtinas stiprus socialinis dialogas. Aš manau, kad dabar jau yra sukurtos tinkamos sąlygos tokiam socialiniam dialogui. Birželio mėnesį vyko konferencija, kur buvo kalbama apie šios klausimus. Toliau. Noriu pasakyti, kad būtina siekti, jog e, būtina atsižvelgti į e, rinkos ypatumus, e, kalbant apie darbo sąlygas, užimtumo politiką ir visiškai netrukus komisija E, pateiks dokumentą apie e, užimtumo sąlygas ir darbuotojų teisės e, aviacijos sektorija. JASA jau subūrė darbo grupę, kur yra vertinami nauji verslo modeliai. Yra svarbu, kad ES aviacijos sektorius būtų saugus. Jeigu darbuotojai neturi kažkokių kompetencijų, jos turi būti plėtojamos, darbuotojai turi būti ugdomi. E, keleivių saugumas yra pats didžiausias prioritetas ir e, dėl to ESA yra sukūrusi akademiją, e, kur darbuotojai gali būti apmokami dėl bendrų standartų aviacijos saugumas rytyje. Mes irgi gilinamės į šį klausimą. Dabar dėl aplinkos. ES yra įgyvendinama e, priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema tam, kad būtų sumažintos CO2 emisijos. Ir e, nuo 2020 metų ekonomika turi aukti nekenkdama aplinkai. Taip pat e, yra numatyti standartai ir orlaiviams. Toliau Gibraltaro klausimas. Apie tai irgi iš dalies buvo kalbėta ir aš irgi norėčiau šį, tą, tą paminėti. Dėl Gibraltaro problemos kyla pavojus trijų ES institucijų ilgamečiam darbui, nes ši problema trukdo ES vykdyti savo įsipareigojimus šią srityje ir dėl to mes turime raginti abi šalis pademonstruoti konstruktyvų požiūrį ir rasti pragmatinį sprendimą. Aviacijos strategija turi suteikti politinį pagreitį e, pažangai šioje srityje. Ypač būtina ginti keleivių teisės, apie ką jūs kalbėjote. kai bus įgyvendinamas SES2 plus projektas, tai yra e, antras bendro Europos dangaus projekto etapas. Gruodžio mėnesį vyks konferencija klimato kaitos klausimais. Ten nebus sustarta dėl e, stebuklo, bet e, mes turime daryti viską, kad būtų sukurtas e, stiprus aviacijos sektorius ir aviacijos rinka. Aš ir toliau uh, E, tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo su jumis ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti e, proveržio ir kad e, Europos aviacijos sektoris bus lyderis visame pasaulyje. Ačiū komisarė. Aš noriu Jūs informuoti, kad gavau septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų, diskusija baigta, o balsavimas vyks rytoj. Norėčiau jums visiems e, priminti, gerbiami kolegos parlamentarai, kad e, dabar vyksta Liuks e, filmų festivalis ir kad bus įteiktas Liuks prizas. Bus apdovanoti trys patys geriausi filmai arba jų kūrėjai. Mums svarbu skatinti Europos filmų kūrimą Trys filmai pateko į finalą ir jie yra subtitruoti visomis ES valstybėmis kalbomis. Prizą skirs Europos parlamento nariai. Taigi norėčiau jūs visus paraginti, pasižiūrėti tuos tris filmus ir pabalsuoti iki lapkričio 23 dienos nes lapkričio 24 dieną įvyks iškilminga prizo įteikimo ceremonija. Taip pat noriu informuoti ir gerbiamus e, lankytojus, kurie stebi šį posėdį. Noriu jūs informuoti, kad ir piliečiai gali balsuoti ir atiduoti e, savo balsą už kažkurį už šių filmų. Taigi, E, bus apdovanotas ir tas filmas, kuris sulauks daugiausia piliečių balsų. Eikite į puslapį Lux Price. Tada spauskite uh, Vote for your favorite film, balsuokite už jūsų mėgstamiausią filmą. Man atrodo, kad tai tikrai turėtų būti įdomu ir piliečiams. Jie galėtų įsitraukti į Europos kinematografijos skatinimą. Taigi, iki, dar kartą kartoju, iki, Liepos 20, iki lapkričio 23 dienos Europos parlamento nariai gali balsuoti ir tikiuosi, kad daugelis iš jūsų sudalyvaus tame balsavime. E, vicepirmininkas e, jau pažadėjo, e, kad pabalsuos. Bet man atrodo labai svarbu, kad jūs visi dalyvautumėte renkant geriausius filmus Mediteranėjo, Urok ir Mustang. Tokie yra trys į finalą patekę filmai. Dabar skalbi per traukėlę. Posėdį tęsime 19.00, kuomet prasidės balsavimas.